przewodniczący! Witam Państwa e, obecnych na. Ponios ir ponai, labas rytas. Norėčiau pasveikinti visus kolegas atvykusius į šį parlamento posėdį. Skelbiu posėdį pradėtą. Šiandienis mūsų posėdis yra skirtas dviems temoms. Pirmoji, pirmasis darbo atvarkės punktas yra Europos vadovų tarybos susitikimo išvados. Susitikimas įvyko gruodžio 16-17 dienomis 2010 metais. Išklausime Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimų. Pagal sutartį pareiškimus perskaitys Europos tarybos pirmininkas ponas Van Rompojus. Pone pirmininkė, ponė Van Rompoj, žodį pirmiausia ir suteikiu Jums. ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, visiems jums norėčiau palinkėti laimingų naujų metų. Tiesiog paprastas palinkėjimas asmeninio pobūdžio, taip pat palinkėjimas visai ES esant tokiems sunkiems laikams.